punkto, tai yra alyvpalmių aliejaus ir atogražų miškų naikinimo. Greičiausiai jūs prisiminate, kad mes rengėme savo iniciatyvą pranešimą ir šiandieną organizuosime diskusijas dėl e, pranešimo e, už kurį atsakinga mūsų kolegė Katerina Konečna. Iš karto ir suteiksiu žodį pranešėjai, kad ji pristatytų savo poziciją šiuo klausimu. Prašome. Gerbiamas pirmininkė, ponai ir ponios, jeigu leisite, visų pirma, norėčiau padėkoti visiems e, šešėliniams pranešėjams už e, tai, kad e, bandė rasti sprendimus šiuo klausimu. Man atrodo, kad einame teisingu keliu, ieškodami kompromiso. Šiam komitetui kompromisas yra reikalingas viso pasaulio piliečiams ir ES piliečiams reikalingas sprendimas. Alyvpalmių aliejus yra to gražu miškų nikimas, liečia mus visus. Aišku, galima laikytis nuomonės, kad šis klausimas nėra svarbus, tačiau statistika įrodo, kad šis klausimas yra tikrai aktualus, ne tik kalbant apie CO2 emisijas, tačiau taip pat ir kalbant apie socialinius ir ekonominius dalykus. Taip pat norėčiau padėkoti sekretoriato darbuotojams, kurie padėjo man darbuose. Indonezijoje pereitais metais daug e, miškų per tris savaitės e, sudegė. E, dėl šių gaisrų e, buvo įskirta daugiau CO2 emisijų nei Vokietijoje per visus metus. Ir a, todėl mes nusprendėme parengti savo iniciatyvą pranešimą dėl e, atogražų miškų naikinimo. mes pasiekėme didelės pažangos ir jei ne koordinatorių ir atskirų narių darbas e, šio pranešimo nebūtų buvę. Komisija taip pat ėmėsi veiksmų vasario mėnesį 2017 metais parengs ataskaitą apie atogražų miškų naikinimą ir taip pat 2017 metų pabaigoje pasirodys pranešimas dėl alyvpalmių aliejaus. Tai yra labai svarbus du dokumentai, į kuriuos mes turėsime atžvelgti, atsižvelgti. Ypač tai pasakytina apie 8 ir 16 rekomendacijas. E, aštuntoji rekomendacija yra susijusi su e, sertifikavimo e, schemomis ir SPO. Mes norime užtikrinti, kad tas sertifikavimo režimas taptų geresnis. Taip pat e, savo pranešime stengsime atsižvelgti ir kitas temas, kuri, į kuriuos galbūt e, komisijos dokumentuose e, daug dėmesio neskiriama. Pats svarbiausias mums dalykas tai yra būtent ta tvirta sertifikavimo sistema. Reikia E, užtikrinti, kad e, e, palmių plantacijų kūrimas turėtų vykti nenaikinant atogražų miškų. Taip pat šiuo atžvilgiu nereikėtų pamiršti ir mažų palmių plantacijų savininkų. Šiuo atveju taip pat nereikėtų pamiršti ir biodegalų klausimo. Europos Sąjungoje biodegalai e, gaminami iš e, taip pat ir palmių aliejaus, tačiau 50 procentų tam tikslui naudojamų palmių e, aliejaus nėra sertifikuoti. Tai nėra gerai aplinkai. Ir galbūt biodegalai, kurie anksčiau buvo labai sveikintinas dalykas, turėtų būti e, įvertinti ir kitame kontekste. Prieš 15 metų, kalbu apie 2000-2001 metus, Tuo metu e, palmių aliejaus gamyba siekdavo 24,3 milijonus tonų. Dabar e, gamyba siekia 65,5 milijonus tonų. Ir kadangi gamyba ženkliai išsiplėtė, mes tikrai turėtumėm šiuo atžvilgiu imtis veiksmų. Iš vienos pusės Mes nenorime daryti spaudimo, tačiau siekiame parengti tokį pranešimą, kur mūsų visų nuomonė galėtų būti atspindėta. Ir kad galėsime, sakykime, toliau įgyvendinti mūsų veiksmus taip pat ir mm, valstybių narių lygmenių. Jeigu pranešimas bus pernelyg ambicingas, jeigu pernelyg bus agresyviai suformuluotas, tai nebus naudinga niekam. Todėl mes ir siekiame parengti tokį pranešimą, kuris būtų konsensusas ir kuris kalbėtų apie konkrečius veiksmus siekiančius pažangos. Svarbiausias žodis tai yra tvarumas. E, dabar e, palmių plantacijos e, ypač populiarėja Afrikoje, Amerikoje, Lotynų Amerikoje. Taigi tokios plantacijos yra ne tik tai kitose kontinentuose ir kaip ir Azijoje matome tose kontinentuose, Latino Amerikoje ir Afrikoje tas pačias problemas. Tai yra, kad miškai nyksta. Ir e, gali būti taip, kad ateityje 2020 metais išnyks 98 procentai svarbių miškų, kurie yra buveinės e, tam tikriems e, gyvūnams ir augalams. DV Agri ir INTA komitetai ketina renkti nuomonės projektus šiam pranešimui ir tikiuosi, kad e, tie nuomonės projektai padės mums e, e, išsamei apžvelg, apžvelgti alyvpalmių aliejaus klausimą. Mes kalbėsime apie tai, kokia bus palmių aliejaus ateitis tikrai norėčiau sužinoti, ką Jūs manote šiuo klausimu, lauksiu Jūsų pakeitimo pasiūlymų. Dar kartą kartoju, mes nenorime parengti pernelyg ambicingo nuomonės projekto, mes norime parengti tokį e, netuščią dokumentą, norime parengti rekomendacijas, e, pasiūlymus komisijai, e, kokius veiksmus ji turėtų įgyvendinti, kad būtų e, na, išspręstos svarbios socialinės ekonominės problemos susijusios su alyvpalmių aliejumi. Dabar, jeigu mes norime įgyvendinti Paryžiaus sustarimą ir jungtinių tautų tikslus, mes negalime ignoruoti šios problemos. Taigi, tam klausimui reikėtų daugiau dėmesio skirti. Ačiū Jums visiems ir laukiu tolesnių diskusijų. In name of uh, different Dabar pradėsime įprastą diskusiją su šešėliniais pranešėjais ir visais norinčiais pasisakyti. Pradėsime nuo pono Čilio. Jis man pateikė konkretų dokumentą. Aš norėčiau padėkoti poniai Konečnai už tai, kad parengė e, savo iniciatyvą e, pranešimą, kuris yra labai subalansuotas. E, čia kalbama apie palmių aliejų ir atogražų miškų naikinimą. E, kai kuriais aspektais ketinu pateikti pakeitimų pasiūlymų, e, nes matau, kad į pranešime nekalbame apie tam tikrus dalykus. Pavyzdžiui, Sojos auginimas e, taip pat prisidėjo prie atogražų miškų naikinimo. Panašiai e, problema yra tokio pat masto, kaip ir kalbant apie palmių aliejų. E, taip pat norėčiau pabrėžti, kad sertifikavimo sistemos yra vienas iš galimų sprendimų. Nors sertifikavimo sistemos e, tikrai yra reikalingos. Be to, ponas Čirijo ketina pateikti pakeitimų pasiūlymų, kurių tikslas yra mažinti palmių aliejaus vartojimą. E, kai kuriais atvejais informacija, kuri yra pateikiama vartotojams apie produktus, kuriuose yra palmių aliejus, yra neteisinga nes e, palmių aliejus, e, e, kuris naudojamas produktams, turi būti sertifikuotas. O dabar norėčiau suteikti žodį socialistų frakcijos vardu ponui Branenui. Ačiū pirmininkė, sveikinu pranešėją ir šešėlinius pranešėjus nuveikus šį darbą, kol kas atrodo viskas klostosi gerai. Alyvpalmių aliejus atrodo neišvengiamas daugelio maisto produktų ingredientas ir um, be to neaišku, kaip uh, ketinama daryti tam tikrą spaudimą, kalbant apie žemėnaudą ir kitus su uh, alyvpalmio aliejaus naudojimu susijusius aspektus. Tai uh, labai Na, ši kultūra, e, jai reikia mažiau pesticidų nei e, rapsų aliejų gaminti ir e, kitiems aliejams. Ir faktiškai dažnai um, ūkininkams tai yra vienintelė alternatyva, vienintelė kultūra, kurią jie gali auginti. Bet, žinoma, reikia nepamiršti apie neigiamą poveikį, kuri daro vis dėlto alifpalmio aliejaus gamyba aplinkai Reikia visų pirma užtikrinti, kad gaminant alyvpalmių aliejų nebūtų e, iškertami miškai, e, kad neišnyktų durpinai kitos sistemos, bet to svarbu, kad būtų užtikrinamas tinkamas pasirinkimas kad etiketėse būtų tinkamai ženklinami visi ingredientai, lifpalmių aliejus ir kiti. Dabar ES peržiūri savo politiką susijusią su biokuru ir, kaip sakė pranešėja, kai kurie šaltiniai teigia, jog 45, 50 procentų alyvpalmio aliejaus naudojama kaip biokuras. Ir Dėl to, kad alifpalmių aliejus naudojamas kaip biodegalai, um, suniveliuojamas visas teigiamas biodegalų poveikis ir tai turi būti nutraukta iki 2020 metų. Bet to nereikėtų pamiršti apie alifpalmių aliejus gamybos žemėnaudai ir žemės naudojimo teisėms, ypač mažose bendruomenėse. Alifpalmio aliejus gamyba gali daryti poveikį ne tik apskritai aplinkai, bet ir mažoms bendruomenėms, jų žemės naudojimo teisėms ir kitiems aspektams. Sometimes we have to ask to our UK colleagues mm, kartais tenka prašyti kolegų iš Junktinės karalystės kalbėti šiek tiek lėčiau, kai pasisakote. Pone Gerling. Kalbėsiu labai lietai, kaip man įprasta. Tikiuosi, kad e, vertėjai spės versti. Norėčiau padėkoti pranešėjai už jos pranešimą ir nuoširdžiai pasakyti, kad mano nuomonė pranešimas yra labai subalansuotas. E, ji sugebėjo išvengti tokių lengvų populistinių kalbų ir e, parengė tikrai labai gerą dokumentą pradžiai. Taip pat e, ačiū ponui e, Bronen už teigiamus aspektus, kuriuos jis paminėjo, aš jų nekartosiu. Bet jis paminėjo ir kai kurias svarbės problemas, kurias reikia spręsti. Labai e, džiaugiuosi, kad dėl jų aktyviai diskutuojama. Dėl paties pranešimo konstituojamosiuose dalyse norėtume paminėti, kad uh, E, reikia e, daryti nuorodas į statistikos šaltinius, nes e, kartais tai gali būti svarbu ir manau, kad galima būtų tiesiog susitarti dėl visų tų skaičių, šešėliniai pranešėjai galėtų dėl jų susitarti, kuriuos teiktume. Yra kalbama apie kolektyvinę atsakomybę ir mes norėtume pabrėžti būtent šį aspektą, nes E, svarbu kalbėti apie suvokimą ir veiksmus ne tik gaminančiose šalise, bet ir e, šalise, kuriuose lifpalmių aliejus yra vartojamas. Norėtume šiek tiek daugiau dėmesio skirti šiam aspektui. Buvo nemažai pasakyta apie miškų nykimą ir galiu pritarti, bet kalbant apie bio degalus visai neseniai komitete ir plenarinėje sesijoje daug diskutavome apie biokūrą. Ir nesu tikra dėl tų duomenų, dėl lifpalmio aliejus naudojimo kūrui ir tos veiklos nutraukimo iki 2020 metų, bet manau, kad reikėtų iš tikrųjų pabrėžti, jog komisijos lygmenių uh, nepaisant to, kad dabartinė komisija e, nelinkusi e, imtis kokiu nors ryštingesnių veiksmų šioje srityje, vis dėlto reikia mm, kad e, tai būtų daroma, nes ateityje turėsime tikrai nemažai nuveikti olifpalmio aliejaus gamybos srityje ir manau, kad turėtume raginti komisiją imtis veiksmų jau dabar šioje srityje. pranešėja labai e, gerai supranta e, skirtumus e, tarp įvairių dalykų, jų gyvendinimo ir aš pritariu jos nuomoniai. Manau, kad turėtume visi pagalvoti, apie vieną pripažintą sertifikavimo sistemą, kad e, žmonės tikrai galėtų pasitikėti, jog perka e, tvariai pagamintą lyfpalmių aliejų. Manau, kad e, šiame pranešime netgi galima būtų reikalauti, kad ES būtų importuojamas tik tvariai pagamintas alyvpalmių aliejus. Galbūt e, tai nelengva pasiekti, bet turime to reikalauti, turime tai pabrėžti. Manau, kad to nori ir vartotojai. Žinoma, e, pripažįstami sunkumai susijęs su ženklinimu etiketėmis ir e, jau daug diskusijų šią temą įvyko, tvirtinant įvairius vartotojų teisų apsaugos teisės aktus jeigu vis dėlto visas olifpalmių aliejus, kuris būtų importuojamas ES, būtų tvarus, ženklinimo problemos taip pat nebūtų tokios didelės. Dar viena mintis. Kai kalbame apie miškų nykimą, na, faktiškai nėra apibriešties, nėra jokios tarptautinės apibriešties, kas yra miškų nykimas ir manau būtų verta apie tai pagalvoti šiame pranešime, ypač kai kalbame apie tokias šalis kaip Indonezija, Malazija. Uh, E, kuriuose nėra žemės registrų, e, tokių kaip yra mūsų šalise, taigi yra visai kitoks informacijos rinkimo lygis. Tad e, reikia pagalvoti apie miškų nykimo apibriežtį, kuri mums visiems tiktų. Apibendrintama dar pasakysiu, kad pranešimas labai geras. Aš pateiksiu nemažai pakeitimų, bet jie visi teigiamo pobūdžio, nes manau, kad bendroji kryptis yra tinkama. Ačiū. Thank you very much. Dėkuoju. Merci, Monsieur le Président. Je remercie les différents intervenants. Dabar, ponia Dornano. Ačiū. Pirminkė, ačiū visiems, kas jau kalbėjo ir ypač dėkoju pranešėjai už parengtą pranešimą. Lifpalmių aliejus susijęs su tam tikra rizika žmonių sveikatai ir aplinkai. Turime būti atsakingi, bet uh, negalima būtų sakyti, kad alifpalmių aliejus yra vienintelis veiksnys e, lemintis miškų išnykimą ir neigiamą poveikį aplinkai. Taip, e, žinoma, e, iškirsta daug miškų būtent dėl alifpalmių aliejus gamybos, to taip pat negalime paneigti. Gaminant alyvpalmių aliejų nereikia daug žemės ir šiame pranešime atsižvelgiama į e, šią keblę padėtį. Dažnai ūkininkai um, pradeda verstis šią veiklą dėl to, kad neturi alternatyvų, neturi kitų kultūrų, kurias galėtų auginti, negali gauti leidimų kitoms kultūroms auginti ir panašiai. Tad e, nagrinėjant alifpalmių aliejus temą e, reikėtų atsižvelgti į visus tuos įvairius aspektus, pagalvoti apie alternatyvius sprendimus. Reikia suderinti daugybę įvairių klausimų - energetikos, e, maisto, uh, srityje. Buvo paminėtas ir biodegalų klausimas. Iš tiesų, e, energetikos rinkoje e, biokūrui gaminti naudojama daug kalifpalmio aliejaus. Maždaug 36 procentai ES dabar gaminama naudojant kalifpalmio aliejų ir mes e, turėtume apie tai pagalvoti. Žinoma, e, kažkokio tobulo sprendimo neįmanoma sugalvoti, bet reikia pagalvoti apie pakaitalus, apie jų neigiamą poveikį galima. Manau, kad bet kuriuo atveju reikia laikytis subalansuoto požiūrio. Ačiū. Ačiū dabar ponė Mejor. Ačiū pirminkė. Jau daug klausimų buvo paminėta. Jau daug apie tai kalbėjome Žemės ūkio komitete taip pat. Maisto pramoniai alifpalmių aliejus Europoje labai svarbus ir rengdami pranešimą neturėtume apie tai pamiršti, mano nuomonė. E, žinoma, transribalų problemą e, galima įveikti pakeičiant tuos riebalus. Taigi ir maisto pramonėje yra vietos alyvpalmių aliejui. Manau, kad tikrai turime šansą pasiekti subalansuotų išvadų. Jau buvo kalbama apie tai, kad e, alyvpalmių aliejus gali būti gana naši kultūra. Galima nemažai jo pagaminti naudojant nedidelį žemės e, lopinėlį. Norėčiau padėkoti pranešėjai. Ji kalbėjo apie socialinį, ekonominį balansą ir e, norėjo pabrėžti tokią pusiausvyrą. Uh, bet e, manau, kad įsameu e, diskutuodami šią temą e, turėtume kalbėti apie tvarę gamybą, pagalvoti apie tai, kaip alifpalmių aliejų būtų galima gaminti tvariai. Girdėjome iš kolegų, kad reikėtų užtikrinti, kad nenyktų miškai, kad nebūtų pernelik eksploatuojami durpynai, galėtume pagalvoti ir apie apie kakavos gamybą. Tai yra panašus produktas ir galėtume palyginti šiuos du produktus. Be to, Kalbant apie biokūrą, biokūrui gaminti neturėtų būti naudojamas alifpalmių aliejus. Tai būtų neteisinga, bet jeigu jis būtų naudojamas, jis tuomet tuo turėtų būti bent jau gaminamas Europos Sąjungoje. Ačiū. Pone Šraer, dėkoju. Pirminkė. Džiaugiuosi, kad yra nustatytas laiko terminas, manau, kad e, galėsime viską nuveikti iki jo. Alyvpalmių aliejus. Na, Niderlanduose yra nustatytas dėl jo tikslas iki 2020 metų. E, yra atitinkamai pakeista alyvpalmių aliejaus e, politika. Man atrodo, kad ES turėtų ieškoti alternatyvų pakomentuosiu šiek tiek tai, ką jau nagrinėjo šis komitetas. Šiek tiek kalbėjome apie gamtos išteklius ir čia galima būtų pažvelgti į statistiką. Pavyzdžiui, e, pieną gaminantis ūkininkai dirba tvariai ir turėtume savęs paklausti, ką tai reiškia, kaip galime skleisti informaciją apie bio įvairovę. Be abejo, reikėtų žiūrėti į pajamų šaltinius atogražų miškuose. Prisiminti anksčiau vykusias diskusijas prisiminti visą tai, ką esame sakę prieš alyv palmių aliejų, bet e, turime pagalvoti ir apie tuos e, žmonės, kuriems reikia išgyventi, kuriems reikia užsidirbti pragyvenimui. E, reikia galvoti apie alternatyvas, nes tiems vietos žmonėms nebeliks jokios išeities ir miškai toliau nyks. Norėčiau padėkoti pranešėjai E, Evi vardu. E, iš pradžių norėčiau dar kartą pasveikinti pranešėją už e, šį pranešimą. Tai yra geras atspirties taškas tolesniems diskusijoms. Taip pat pritariu tam, kas yra rašoma šiame pranešime, kad reikia mažinti aliejaus palmių aliejaus naudojimą, gaminant biodegalus iki 2020 metų. Taip pat reikėtų priminti tai, kas buvo pasakyta pereitą savaitę Strasbūre. Mūsų pozicija yra labai griežta dėl palmių aliejaus gamybos, atsižvelgiant į viso to poveikį klimato kaitai. Aš laikausi nuomonės, kad palmių aliejaus gamyba negali būti E, tvari, todėl mes pateiksime pasiūlymą dėl sertifikavimo e, sistemos. Sertifikavimo, e, sertifikatų išdavimas turėtų būti vykdomas labai griežtais kriterijais. Tai yra, reikėtų įvertinti palmių aliejos gamybos poveikį aplinkai ir dirbožėmiui. Be kita ko, sertifikavimo sistema turėtų užtikrinti, kad palmių aliejus gamyba nepakenks bio įvairoviai ir mm, vietos gyventojų e, teisėms. Laikausi nuomonės, kad e, taip pat reikalingos ir kitos strategijos, kad būtų galima užkirsti kelią atogražų miškų naikinimui. UNEP 2011 metais parengė ataskaitą, kur kalbama apie tvarę veiklą ir ten taip pat yra minima, kad reikalinga e, stebėseno sistema e, skirta palmių plantacijoms. Taip pat yra sakoma, kad e, reikalinga ir platesnė analizė e, šioje srityje. Mes norime, kad e, būtų e, dedamas didesnis dėmesys palmių aliejaus gamybai. Ne tik kokį poveikį visą tai turi klimato kaitai, bet ir biovairovės praradimui. Dėl tos priežasties mes norime, kad būtų pripažintas atogražų miškų vaidmuo ir tai, kad e, jų atogrįžų miškų naikinimo problemai būtų skirta daugiau dėmesio. Dėkuoju. No. Dėkuoju. Ar kas nori pasakyti? Ne, barus niekas žodžio neprašo. Tad tuomet steiksiu žodį komisijai. Emanuel Mayer. Išklausysime komisijos nuomonę apie nuomonės projektą. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai dėkoju, ponė pirmininkė, už tai, kad pakvietėte dalyvauti. Taip pat dėkoju visiems, visiems nariams, komiteto nariams už pasakymus. Tikrai svarbu parengti sprendimą šioje srityje. Na, kelios pastabos. Pirmiausia, dėl miškų nykimo. Taip. Esame numatę ir numatyti tvarios plėtros tikslai ir e, numatyta speciali sistema, kuri traukta į 15 tikslą. Pasakytina, kad FLECT programa labai pasi... padeda šioje srityje. Taip pat jungtinių tautų atinkama programa taip pat veiksmai pagal bioįvairovės konvenciją, sitas, taip pat ir pagal kovos klimato kata veiksmų programą daug daroma. Norėčiau pasakyti, kad kalbant apie neteisėtą miškų naikinimą, tai daug pažangos yra padaryta Indonezijoje. Dabar kaip tik ponė Mogherini kaip stebėtoja dalyvauja ir kaip tik yra svarstomi tvarumo klausimai Indonezijai, kalbam apie sertifikatus. Tikrai padarė daug pažangos pastaruoju metu. Vietnamas beje irgi imasi veiksmų šios rytyje. Ragimas partnerystės sustarimas. Tačiau tiesa, kad reikia kalbėti plačiau, bet ne tik apie neteisėtą miškų naikinimą, o kalbėti taip pat apie įvairius, įvairius priežastis, dėl ko miškai yra naikinami. Pavyzdžiui, čia gali būti toks ir infrastruktūros klausimai, miestų plėtra, panašus dalykai. Na, miškų nikimas yra sutinka problema e, ir reikalauja, kad visi veikiai įsitrauktų į kovose. Visų pirma, kad reikia, reikia kad aktyviai dalyvautų tos šalis, kuriuose yra to gražų miškai. Tačiau taip pat turi dalyvauti ir kiti veikėjai tiek viešos institucijos, tiek privatus veikėjai. Mūsų tarnybos rengia tyrimą, kurie siekiama apsakyti įvairias galimybės, kaip užtikrinti tvarumą, kaip kovoti su miškų nikimu bei dirvos prastėjimu. Tos dalykus kalbėjo ir pranešėją. Tikimės rezultatų jau kitų metų pradžioje. Toliau. Konkrečiau apie alif palmių aliejų. Na, čia nėra atskiros parengto politinės programos. Tačiau, žinoma, suprantame tuos nuogastavimus, kurie buvo išsakyti. Supratome šios nuomonės nuogastavimus. Žinome, kad alyv palmių aliejus jį gaminčia šalims duoda ekonominę ir socialinę naudą, padeda kai kuriems žmonėms išsikaptyti iš skurdo, tačiau taip pat alyv palmių aliejus siejamas su tomis problemomis, kur bumėtas, tai yra visų pirma toks žmiškų nykimas. Tad turime dirbti tarptautiniu lygiu, turime taip pat dirbti ir su vartotojų rinkomis. Aišku, ES didelė rinka, tačiau ji ne vienintelė vartotojų rinka. Esam pradėję kitą tyrimą, kurį kaip tik vertiname poveikia aplinkai, kurį padaro palmių aliejos kultivavimas, bei apie tai, kaip skiriasi rinkos standartai šią srityje. Ši antroji studija bus turbūt baigta kitų metų viduryje. Bet tikimės, kad pagal jūsų rengiamas gairias bei pagal mūsų tyrimus bus galima, bus galima parengti, parengti bendrus veiksmus. Labai ačiū. Labai ačiū. Baigsime diskusiją, stikdami vėl žodį pranešėjai. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. norėčiau padėkoti visiems šiems pranešėjams. Norėčiau padėkoti visiems, kurie išsakė savo nuomonės, kitiems nariams. Dėkuoju visiems, kurie pasisakė. Lauksiu jūsų pateikiamų pakeitimų. Nuomonės projekte labai jaučiau tekstų kiekio pribojimus. Vis tik juk ėmėmės pirmą kartą tokios temos. Pirmą kartą parlamentas reiškia nuomonę šią temą, tad labai sunku labai sunku tinkamai atspindėti visus šis temos aspektus. Žinoma, ateityje reikės kalbėti kurčiau apie kurios potėmes, Būtent jau labai laukiu tų diskusijų, kurios vyks atmes kelias savaitės. Labai džiaugiuosi, kad visi supranta, jo problema savaime neišsispręs. Džiaugiuosi, kad Džiaugiuosi, kad suprantu, jog reikia konkrečių prie, prie priemonių šiai problemai spręsti. Nebijoju, kad visi kartu komisija galėsime pasiekti gerų rezultatų. alyvpalmių aliejaus gamyba auga, bet ne visur vienodai. Ir čia reikia rasti gerų pavyzdžių, jos pasidalinti tikrais pavyzdžiais ir aptarti, kokios norime ateities. Kokios turėtų būti sąlygos ateityje, kalbant apie alyvpalmių aliejaus gamybą. Taip pat reikia aptarti, kokiamis sąlygomis alyvpalmių mus taptų primtinas ir kokiamis sąlygomis būtų neprimtinas. Reikia parodyti, kad Europa gali dėl to susitarti. Mūsų tikslas turėtų būti ne uždrausti alyvpalmių aliejų, o užtikrinti, kad alyvpalmių aliejaus gamyba būtų tvari. Kad nebūtų žalojama gamta, kad nebūtų pakenkiama socialiniai pusiausvirai dėl tų alyvpalmių aliejos gamybos metodų. Reikia vengti bet kokios nepataisomos žalos. Pavyzdžiui, jeigu išnyks tam tikra gyvūnų rušis, tai na, šio žalos jau nepataisysim. Tad reikia to neleisti. Labai ačiū visiems, kurie pasisakė. Dėkui. Dėkoju. Aš priminti visiems grafiką. Pakeitimams terminas yra 5 gruodžio diena, pusiaudienis. Paskui komitete bus balsuojama kovo mėnesį 9 dieną. Perikime prie kito darbo atvykas punkto. Dalinimas nuomonėmis su komisija dėl gavybos pramonės atliekų direktyvos įgyvendinimo. Ir galėsim iš karto pradėti, suteikdami žodį komisijai, kad atliktų pristatymą. Suteiksiu žodį ponui Julio Garcia Borges, kad atliktų pristatymą. O po to tęsime diskusijas su pranešėju ir šiandien pranešėjas. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė už tai, už tai kad suteikite komisijai galimybę pristatyti komitetui ataskaitą dėl gavybos pramonės atliekų direktyvos įgyvendinimo. Kaip žinote, direktyva yra labai svarbi. Ji buvo patvirtinta po dviejų didelių nelaimingų atsitikimų Vienas tų nelaimė vyko Ispanijoje, kita Rumunijoje. Ir direktyvos tikslas yra neleisti pasikartoti tokiems įvykiams bei sumažinti grėsmę, kurią kelia gavybos pramonės atliekų valdymas. Žinoma, direktyvos esmė yra saugumo reikalavimai. Tačiau taip pat svarbus ir ekonominis aspektas. Gavybos pramonės atliekos sudaro apie 30 procentų visų atliekų, kurios susidaro Europos Sąjungoje. Ir dėl to atliekų mažinimas, perdirbimas yra tie dalykai, kuriuos reikia kreipti labai daug dėmesio direktyvai gyvendinant. Be to, Kalbant apie žemės ekonomikos veiksmų planą, ten taip pat yra dvi iniciatyvos, kurios siejasi su ypač svarbių žaliavų gražinimu. Taip, tad labai svarbu šie, šie elementai taip pat yra žemės ekonomikos kontekste. Čia labai svarbu gerai, gerai užtikrinti atliekų valdymą. Ir komisija toliau dirbs šią srityje. Gyvendinimo ataskaita remiasi kas tris metus teikimomis ataskaitomis iš valstybių narių. Tačiau taip pat pasiremėme ir kitais informacijos šaltiniais. Pavyzdžiui, pasiremėme pranešimais apie nelaimingus atsitikimus, Ir čia pasirėmėme jau valstybių narių paliktomis svetainėmis. Pasakytina, kad e, kalbant apie ataskaitas, tai jų užpildymo lygis yra priimtinas, tačiau informacija, kuri patikima ataskaitas, ne visuomet yra gerai palyginama. Galbūt valstybės narės ne visuomet vienodai supranta direktyvos nuostatas. Kitas dalykas. Pastebėtume tai, kad daugumos narių jau įgyvendino direktyvas priemonės ir ypač pasakytina, kad atliekų valdymo planų srityje bei didelių nelaimingų atsitikimų prevencijos srityje pažanga yra labai gera. Yra taip pat ir tam tikrų trūkumų kitose srityse. Pirmiausia, atliekų tvarkymo įrenginių srityje, taip pat A kategorijos įrenginių srityje. Kitas dalykas - tikrinimai vietoje bei atitikimas apie nelaimingus atitikimus. Kalbant apie gyvybės pramonės atliekų valdymo įrenginius, tai valstybės narės patik informaciją apie nepakankamą skaičių tokių renginių lyginant su atliekų kiekiu. Pavyzdžiui, šias valstybės narės patik informaciją, kad jie neturi gavybos pramonės atliekų valdymo įrenginių savo teritorijoje. Kita vertus, kiti informacijos šaltiniai rodo, kad gali būti, jog šios šalis e, vis tik užsima gavybos pramonės veikla, kuri, kuri generuoja tokias atliekas. Kalbant apie A kategorijos įrenginius, čia matome ypač daug nerimo keliančius įgyvendimo trūkumus, nes direktyva numato tam tikrą diferencijuotų įsipareigojimo sistemą pagal grėsmių lygį. Ir A kategorijos įrenginiams taikomi aukštesnio lygio reikalavimai, nes ten grėsmės lygis didesnis yra. Labai didelis valstybių narių skaičius informuoja, kad neturi A kategorijos įrenginių savo teritorijoje. Tačiau tuo pačiu metu matome, kad tos valstybės narės taip pat pateikė, pateikė informaciją apie didelius kiekius kenksmingų atliekų sukūrimą Kita vertus, valstybinė informacija šiandien nereikia gal patikima, nes pavojingo atliekų susidarimas yra vienas iš kriterijų, pagal ką priskiriama ši e, įrenginio kategorija. Kitas dalykas. Didelė dalis įrenginių neturi parengę išorinių planų nenumatytis atvejams. Toliau. Valstybės narės patikė informaciją, kad yra nedaug atlikų tvarkymo įrenginių. Ir matome, kad vis tik šią problemą galime spręsti tuo, kad šios įginius būtų galima derinti su teisinginis, kurių reikalauja kitos direktyvos. Taip pat gali būti, kad yra problemų dėl to, kad nepatikime informacijos apie kai kurios įrenginius ir dėl to, kad jie kitaip yra vertimas lybės narės bet aišku, tai yra kitas klausimas ir reikėtų atlikti tolesnį tyrimą. Toliau apie tikrinimus. Valstybės narės turi užtikrinti, kad gavybos pramonės atliekų valdymo renginiai būtų tikrinami, tikrinami veiklos vykdymo pradžioje ir vykdymo veiklos vykdymo metu, ir tai būtų tikrinami daromi reguliariai, įskaitant taip pat ir po įrenginio uždarimo ataskaita rodo, kad yra didelių skirtumų tarp valstybių narių būtent šioje srityje. Kaip dažnai atliekami tikrinimai, kokie tikrinimai atliekami. Be to, matome, kad Svetnas patikė informaciją apie tai, kad netitinkami šiems reikalavimams per laikotarpį nuo 11 metų iki 14 metų. Na, skaičius tokių netikimų yra labai nedidelis, tai turbūt yra gera žinia. Kita vertus, kita vertus tai taip pat gali rodyti, jog susidaro tokių situacijų, kuomet vis tik nesilaikoma reikalavimų. Ir taip pat beje gali būti, kad ne visuomet tokie atvejai nustatomi dėl pačių tikrinimų trūkumo. Tai žinoma taip pat reikalauja tolesnių tyrimų. Toliau, dėl tada sutikimo apie nelaimingus atsitikimus. Tai valstybės narės patikė informaciją apie nelaimingus atsitikimus e, gyvybės pramonės atliekų valdymo įrenginiuose, tačiau dalies tokių atsitikimų nebuvo, nebuvo patikta informacija apie tokius atsitikimus per kasmetinę programą ir tą informaciją teko gauti kitais būdais, pavyzdžiui, iš Neslos gauti arba kitais būdais, pačių, iš pačių įmonių. Taigi, kokias galim padaryti išvadas. Pone pirmininkė, norėčiau pasakyti, kad matome, jog yra padaryta pažangos įgyvendinant gavybos pramonės atliekų direktyvą, tačiau taip pat matome, kad yra įgyvendinimo trūkumų. Reikia, kad valstybės narės ir komisija imtų tolesnių veiksmų, kad užtikrintų, jog direktyvos tikslai būtų veiksmingai pasikti. Taip pat pažymėtume, kad jau yra parengta ar rengiamos reikalis iniciatyvos, kurios greitai bus e, inicijuotos. Pirmiausia, atnaujinsime referencinį dokumentą dėl geriausių turimų technologinių sprendimų gavybos pramonės e, atliekų valdymo įrenginiams. Šią procedūrą pradėjome prieš dviejus metus ir e, jau užbaigsime šiemet. Toliau kitas dalykas, šiemet pradėjome atitikties skatinimo iniciatyvą, kuria siekiama nustatyti įgyvendinimo trūkumus. Taip pat nustatyti ir gerąją praktiką gyvenant šią direktyvą. Ir šią informaciją turi pasidalinti kompetentingosios institucijos. Taip pat rengiamas įrenginių sąrašas ir, na, tiksliau, svarstame galimybę parengti atliko valdymo įrenginių sąrašą. Toliau. Bendraudami su valstybių narių ekspertais, komisija nustatys galimas problemas ar galimas rytis, kuriuose matome, kad direktyva gali būti skirtingai interpretuojama valstybėse narėse ir ketiname tuomet rengti gairias, gairių dokumentą. Toliau ketiname iki 8 metų parengti gairias dėl tikrinimų. Čia turbūt bendradarbiausime su aplinkosaugos inspektorių tinklu. Tiek, ponė pirmininkė. Na, beje, dar baigdams tačiau pasakyti, kad esame nustatę, pas, esame pastebėję nedėlę klaidą ataskaitoje. A kategorijos įrenginys, apie kurį patikė informacija Lenkija, nebuvo įtrauktas į ataskaitą ir mes norime greitai parengti patikslinimą dokumento. Tiek. Ačiū išdėmesi. Dėkoju. Dabar mes galime suteikti žodį pranešėjui ir šešėliniams pranešėjams. Ponas Halveny. Ačiū pirmininkė. Kalbėsiu savo gimtają vengrų kalbą. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami kolegos. Ačiū už suteiktą žodį. Norėčiau pasveikinti komisijos atstovus ir turiu pripažinti, kad e, ilgą laiką laukiame, kad e, galėtumėm pradėti analizuoti e, šios direktyvos poveikį. Ačiū komisijai už atliktą darbą. Matome, kad dėjote daug pastangų, energijos. Komisija puikiai padirbėjo. Norėčiau padėkoti Jums už bendradarbiavimą. Tai yra labai svarbi direktyva susijusi su kasybos pramonės atliekų tvarkymu ir e, išanalizavimo komisijos parengtą dokumentą ir dabar supratome, kodėl reikėjo jo tiek ilgai laukti. Komisijai e, nebuvo lengva, e, pats tikrai nenorėčiau būti jūsų vietoje. Ypač kai reikėjo apdoroti visas sukauptą informaciją iš valstybių narių valstybės narės atrodo, kad e, įgyvendino e, direktyvą, tačiau jos skirtingai suprato e, direktyvos nuostatas, todėl komisijai sunku buvo palyginti sukauptą informaciją ir įvertinti šios direktyvos poveikį. Dabar, jeigu mes pagalvosime, kokių tikslų siekia E, direktyvos e, e, rengėjai, tai mes tikrai negalime būti patenkinti. Šios direktyvos tikslas yra tiesiog sumažinti kasybos pramonės atliekų tvarkymo poveikiai kraštovaizdžiui E, dirbožėmiui. Taip pat buvo siekiama sumažinti riziką, e, kurią kelia kasybos pramonės atliekų tvarkymas žmonių sveikatai. Kaip mes girdėjome, sakant e, komisiją, tai kalba neina vien tik tai apie valstybių narių įsipareigojimus kyla klausimas dėl to, ar tikrai mes galime gyventi sveikoje aplinkoje. Šiandienos diskusijos tikrai yra beprecedentinės kasybos pramonė gali turėti labai ilgalaikį e, poveikį ir šis klausimas yra ilgą laiką aptariamas Europos parlamente. Jau yra e, parengtos įvairios rezoliucijos, kuriuose keliamas tas pats klausimas. Ar ES piliečiams nekelia koks nors pavojus dėl kasybos pramonės atliekų? visada į šiuos klausimus sulaukėme vieno ir to paties atsakymo iš Europos komisijos. Tai yra, kad šioje direktyvoje yra nustatytos nuostatos, kurios užtikrina kasybos pramonės atliekų tvarkymo struktūrų e, patikimumą. Taip pat yra sakoma, kad dabartiniai teisės aktai yra pakankami, jeigu uh, Ir jeigu jie bus tinkamai gyvendinti, bus užkirstas kelias e, e, nelaimingiams atsitikimams. Atsižvelgianti tai, aš manau, kad e, labai svarbu pažvelgti į pagrindinės problemas ir į direktyvos negyvendinimą, įgyvendinimo spragas. Kila klausimas, ar direktyva tikrai pasiekė savo tikslų. Mm, aš atsakymą į šį klausimą pateiksiu savo būsimame pranešime. Gerbiamas pirmininkė, e, komisijos e, ataskaitoje yra sakoma, kad e, yra problemų susijusių su ataskaitų teikimu. Pateikta informacija E, nebuvo pakankama, kad komisija galėtų praktiškai įvertinti direktyvos nuostatų įgyvendinimą. E, be to, e, ne visos valstybės šią direktyvą įgyvendinimą. Taip pat kyla problemų dėl šios direktyvos supratimo, terminų suvokimo ir dėl tos priežasties informacijos patikimumas kelia klausimų. Todėl pokyčių reikia. Reikia keisti pačią ataskaitų teikimo sistemą pagal direktyvą. Kalbant apie patikras, direktyvoje nėra aiškiai apibriešta, kas tai yra. Taip pat nenurodyta detalės, kaip tie patikrinimai turėtų vykti. Niekam nėra paslaptis, kad e, Europos komisija parengė gairias skirtas inspektoriams. Kalbu apie 22 straipsnį, kuris yra minimos ir pranešime. Šios gairės tikrai pagerins e, situaciją e, ir kasybos pramonės atliekų tvarkymo įrenginių saugumą valstybėse narėse. Leiskite man trumpai įvardinti ir kitus e, klausimus, kuriuos e, norėčiau paminėti savo pranešime. Atliekos, kurios e, susidaro kas, iš kasybos pramonės, yra e, didelio pasto. Jos sudaro apie 30 procentų visų ES generuojamų atliekų. Dėl tos priežasties labai svarbu yra įvertinti kasybos pramoniai kylančius iššūkius ir suteikiamus privalumus e, įgyvendinant žiedinę ekonomiką. Taip pat mes iškosime e, alternatyvų e, to tiems atliekų tvarkymams, kurie kelia pavojų aplinkai ir sveikatai. Mes nenorime e, atsisakyti kasybos pramonės, ji yra reikalinga, mes e, turime turėti žalivinių medžiagų. Tačiau e, reikia numatyti šiam sektoriui griežtas atliekų tvarkymo taisyklės. Taip pat reikėtų paminėti, kad vietos bendruomenės jaučia didžiausią poveikį kasybos pramonės atliekų ir būtent joms turėtų būti skirta ši direktyva. Bendruomenės davė mums daug informacijos rengiant minėtą ataskaitą apie kasybos pramonės atliekų tvarkymą. Uh, Gerbiami kolegos, yra ne vienas neatsakytas klausimas, aš dėje neturiu laiko juos įvardinti, bet labai svarbu paminėti tai, kad per artimiausias savaitės mano e, biuro durys bus atviros jums visiems. Aš lauksiu jūsų komentarų, pastabų, tiek aš, tiek mano kolegos dirbs e, sunkiai, kad būtų galima pasiekti kuo geresnį konsensusą, kurį mes ketiname jums e, pristatyti. Europos parlamento darbuotojai rengia mums e, tą tokią pamatinę informaciją, o aš tęsiu e, dialogą su pramonės atstovais e, su pilietinės visuomenės atstovais, kad galėčiau atsižvelgti į kuo daugiau nuomonių. Taip pat pranešime daugiausiai dėmesio skirsiu saugai, aplinkosaugai ir efektyviam šio sektoriaus darbui. Ačiū Jums uždėmesi. Pirmininkas, ačiū dabar žodis poniai Konečnai. Dėkoju pirmininkė. Na, kadangi turime nedaug laiko, norėčiau padėkoti komisijai. Ir kitiems kolegams. Pranešėjas jau įvardino e, tam tikrus dalykus, kuriuos ir aš norėjau pasakyti, tad aš tiesiog jį papildysiu. Finansinių garantijų klausimas. Man atrodo, kad finansinės garantijos turėtų būti pakankamo lygmenio, kad būtų galima kompensuoti, užtikrinti tinkamą kompensaciją už bet kokias įmanomas avarijas. Galbūt, pavyzdžiui, būtų galima numatyti privalomą draudimą. Įvykusios avarijos parodė, kad mes daugiau dėmesio turime skirti saugumo klausimui. Tvarkant avarijų padarinius, nes šios nelaimės turi poveikį ne tik žmonėms, bet ir aplinkai. Jos turi neigiamą poveikį. Tai yra lik laiko bomba. Tik tai laiko klausimas, kol mes pamatysime visų tų avarijų padarinius. Todėl ir norėčiau, kad būtų numatyta, numatytos kažkokios apsaugos. Ir norėčiau, kad įvykus tokioms avarijoms jos likvidavimo finansinės pasakmes neturėtų padengti mokesčių mokėtojai. Pranešėjas sakė, kad e, savo prašinime daugiau dėmesio skirs aplinkosaugai ir saugumui. E, aš tam pritariu. E, be abejo, pats įrenginio savininkas turėtų būti atsakingas už įrenginį, o papildomos patikros turėtų būti tik priemonė, kuri užtikrins, kad įrenginio savininkas įgyvendina savo įsipareigojimus. Dar vienas dalykas. Kalba eina apie atliekas. Taigi būtų teisinga, jeigu techniškai tai yra įmanoma, reikėtų užtikrinti, kad kasybos pramonės atliekos taip pat patektų į žiedinę ekonomiką. Tokiu būdu kasybos pramonės atliekų sektorius e, taptų nebe problematišku, o labai įdomiu. Euh, Ačiū pirmininkė. Žinoma, e, verta kalbėti apie kasybos būdus, e, kurie sudaro 30 procentų visos kasybos Europos Sąjungoje. Valstybės narės teikia duomenys ir e, paaiškėjo, kad praėjau dešimt metų po tų duomenų rinkimo, kai buvo perkeliam, perkeliamas šis teisės aktas į nacionalinę teisę. Pranešime vis dėlto pripažįstama, kad uh, komisijos įgyvendinami veiksmai pasiteisino ir tokios valstybės kaip Danija, Lietuva, e, Latvija, Niderlandai, Malta ir kai kurios e, kitos e, sugebėjo įgyvendinti tai, kas buvo numatyta, bet dėl duomenų kyla tam tikros painiavos. Vis dėlto atrodo, kad komisija um, rūpinasi tuo, kad valstybės narės vienodai suprastų svarbiausias direktyvos savokas ir vienodai jas taikytų. Kaip žinia, direktyva turi būti lankstus teisės aktas ir valstybės narės pačios turi turėti galimybę pasirinkti būdus, kaip ją įgyvendinti nacionalinėje teisėje. Tad e, žinoma, kad yra įvairių skirtumų, nukrypimų. E, bet dėl to nekvestionuojama visa sistema. Tik e, reikėtų užduoti savo klausimą, ar direktyva nėra pernelik ribojančio pobūdžio Gal antraip, jeigu nebūtų taip, valstybės narės galėtų jaustis laisviau ir būtų mažiau prieštaravimų. Pone Gerling, ačiū, aš e, kalbu šešėlinio pranešėjo vardu. Jis norėtų padėkoti pranešėjui ir paprašė pasakyti, kad jis e, labai remia žiedinę ekonomiką ir e, dabar cituoju žodžius, nuolat pabrėžiu būtinybę užtikrinti, kad ekonomika būtų kuo labiau žiedinio pobūdžio ir jeigu norime tai užtikrinti, reikia dirbti ir su kitais atliekus rautais. Oh. I thought I was. Okay. I won't start again though. Nepradėsiu vėl e, iš naujo, tiesiog tęsiu. Šiuo požiūriu direktyvos 2006-21 svarbos e, negalima nuvertinti. Ir iš tikrųjų labai svarbi tokiams rytims kaip e, kasyba, nes būtent iš šių sektorių uh, gauname net 30 procentų visų ES atliekų. Komisija savo ataskaitoje teigia, kad reikia geriau įgyvendinti direktyvą, reikia geriau teikti ataskaitas ir nuosekliau aiškinti teisės aktą. Komisija siūlo sprendimą, parengdama gairias, skatindama gerosios patirties mainus. Man atrodo, kad tai būtų svarbus žingsnis į priekį. Šiandien norėčiau pateikti štai kokį klausimą komisijai. Direktyvos penktajame straipsnėje kalbama apie atliekų tvarkymo planus. Pabrėžiama prevencija, atliekų mažinimas viena vertus ir panaudojimas, utilizavimas e, kita vertus. Ar komisija turi konkrečių duomenų, kiek dabar e, pavyksta užtikrinti prevencijos procentais ir kiek pavyksta pakartotinai panaudoti? Ačiū. Ar e, yra dar norinčiųjų kalbėti? Jeigu ne, manau, galime suteikti žodį komisijai, kad ji galėtų atsakyti klausimus ir užbaigti šią diskusiją. Prašom. Thank you. Thank you very much. Uh, uh in fact, there has. Ačiū labai. Girdėjau tik vieną konkretų klausimą, kuris buvo adresuotas komisijai dėl atliekų. Galėčiau pritarti daugeliu dalykų, kurie buvo paminėti. Žinoma, žiedinė ekonomika, apie kurią kalbama, labai svarbi. Kaip jau minėjau, įgyventinamos dvi konkrečios iniciatyvos, tai yra jos yra numatytos žiedinės ekonomikos srityje pagal atitinkamą veiksmų planą. Direktyvoje Yra numatoma tam tikrų priemonių, bet jos ne visos susijusios su žiedinė ekonomika. Kalbant apie ataskaitų teikimo mechanizmo naudą, mechanizmo, kuris numatytas direktyvoje, na, iš savo patirties e, su ataskaitų teikimo mechanizmais e, galime pasakyti, kad e, negalime tikėtis labai gerų rezultatų. Siūlome atsisakyti kai kurių ataskaitų teikimų reikalavimų pagal tam tikras direktyvas, pavyzdžiui, atliekų pagrindų direktyvą, pakuočių direktyvą, savartynų direktyvą. Ir manome, kad kasybos sektoriaus atliekų direktyvoje vis dėlto reikia čia numatyto ataskaitų teikiamo mechanizmo. Mm, reikia teikti ataskaitas be kitako apie nelaimingus atsitikimus ir panašiai. Taip pat buvo iškeltas garantijų klausimas. Aplinkosauginės atsakomybės direktyvoje valstybėms narėms numatyta galimybė uh, sukurti finansinių garantijų sistemas. Deja, jos nėra pakankamai veiksmingai naudojamos tos sistemos. Direktyvos perkelimas į nacionalinę teisę. Na, tai e, vienas e, iš sunkumų e, buvo pradėti 25 procesai dėl nepakankamo direktyvos perkeliamo nacionalinę teisę arba perkeliamo procesas nebuvo baigtas e, iki 2011 metų. Po termino praėjo dar keliari metai, kaip numatyta pačioje direktyvoje, bet kuriuo atveju manau, kad mechanizmai, finansinės paskatos būtų pakankamai naudingos, ypač kalbant apie aspektus susijusius su įrenginių sauga. Na ir dabar dėl klausimų, kuris buvo konkrečiai adresuotas komisijai, dėl penktojo straipsnio atliekų tvarkymo, prevencijos ir taip toliau. Taip iš tiesų, čia e, vienas iš aspektų, į kuriuos reikia atkreipti dėmesį, yra tai, kad reikia tinkamai rinkti informaciją apie tai, kaip e, šį aspektą atspindėti atliekų tvarkymo planuose pagal atliekų direktyvas Ir tai ir yra vienas iš e, atitikties skatinimo iniciatyvos tikslų. Mes planuojame pradėti gyvendinti šią iniciatyvą ir faktiškai jau pradėjome ją įgyvendinti. Ir kitais metais kovo mėnesį bus e, surinktas pirmasis seminaras, kuriame dalyvaus e, valstybės narės ir kiti suinteresuotieji subjektai. Tai mano paskutinė pastaba ir tikrai esame nusiteikę atvirai, galime bendratarbiauti su pranešėju, nes jo laukia nelengva užduotis, taigi komisija yra pasiruošusi jam padėti. Ačiū. Ačiū labai. Galime baigti e, nagrinėti šį darbo tvarkės punktą ir pereiti prie kito. Tai pasikeitimas nuomonėmis su Europos komisija dėl CETA, ES ir Kanados susitarimo. Komisijai atstovauja ponia Erinita Baška. Ji yra viena iš pagrindinių dėrybininkių, taigi jai ir suteiksiu žodį Garcia. Yes. The... Kad jį galėtų pradėti šią diskusiją, pristatytų temą, po to suteiksime žodį Europos parlamento nariams. Prašom. Ačiū pirminkė. Trumpai pristatysiu, kaip uh, sekasi su CETA susitarimu ir po to padiskutuosime. Tikiuosi, kad neužtruksiu labai ilgai su savo įžanga. Trumpai tik pasakysiu, kad komisijos nuomonė CETA yra geriausias susitarimas, dėl kurio ES kada nors buvo pavykę susitarti. Darantis tikrai sekėsi puikiai, puikiai pavyko padidinti galimybės mūsų įmonėms įvairiuose sektoriuose, užtikrinti e, galima didesnį užimtumą. Tai e, vienas iš moderniausių, geriausių sustarimų, dėl kurio yra tekę dėrėtis dėl e, patekimo į rinką ir patekimo į rinką galimybių. Pagal šį susitarimą nuo pat pradžių užtikrinama, kad įmonės ir verslininkai galės prekiauti savo prekiamis, bus panaikinta daug muitų, bet to yra užtikrinama apsauga pažeidžiamiausioms žemės ūkio prekiams. Ir yra numatoma, kad turi būti laikomasi būtiniausių maisto saugos standartų, Be to atveriama ne tik um, paslaugų rinka, um, užtikrinama iki šiol nereigėta uh, galimybę patekti į rinką e, ir kitiems sektoriams, pavyzdžiui, jūrų sektoriui. Be to atsiveria ir Kanados viešųjų pirkimų rinka visais vyriausybės ligmenimis paminėjau tik kelis elementus, kalbant apie patekimo į rinką galimybę, bet yra ir kitų e, susitarimo dalių. E, šiuo susitarimu visiškai e, remiama tai, ką mes vadiname pagrindinėmis vertybėmis ir visą tai išdėstyta ta E, įvairiuose skyriuose dėl prekybos, aplinkos apsaugos, tvarumo ir kitų dalykų yra nustatyti aiškus privalomi įsipareigojimai susijęs su daugia šaliais privalomais susitarimais, privalomi įsipareigojimai įgyvendinti um, TDO konvencijas ir jų laikytis. Taip pat uh, labai aiškius nuostatos dėl gamtos išteklių apsaugos ir panašiai. Taip pat progresyvus šio susitarimo pobūdis pasireiškia tuo, kad CETA bus pirmasis susitarimas, kuriame atsispindi visiškai reformuotas jas požiūris į investicijas ir investicinio teismo sistemą. Ji visiškai apriepta šiuo susitarimu, tai labai svarbus signalas, tai reiškia, kad Kanada visiškai e, remia šį ES paužiūrį, tai geras signalas e, daugia šalėje arenoje, kurioje norime skatinti šią reformą, kad e, patobulintume E, investicinių ginčių sprendimo mechanizmus pasaulio lygmenių. Taigi labai svarbu turėti tokią stiprią sąjungininkę e, kaip Kanada pasaulyje. Na ir paskutinis dalykas, kurį norėčiau pabrėžti, kalbėdama apie progresyvų sustarimo pobūdį, yra tai, kad sustarime abi šalis pasilieka teisę nustatyti ir teikti viešasias paslaugas Dar kartą pabrėšiu, kad yra įtvirtinamos bendrosios vertybės, e, kurių laikomasi ir ES, ir Kanadoje. E, taigi daug dėmesio skiriama ir viešosioms paslaugoms. E, taigi taip, trumpai galiu pristatyti CETA. Žinoma, vyko labai sudėtingas ratifikavimo procesas, tarybos tvirtinimo procesas. Dabar vyksta procedūra parlamente. Ir mes, žinoma, esame pasiruošę pateikti visus paaiškinimus, atsakyti visus klausimus, kokių tik gali kilti šiandien komiteto nariams. Ir tikimės, kad parlamentas sparčiai pritars šiam susitarimui, kad galima būtų laikinai pradėti taikyti šį susitarimą kuo greičiau ir kad jis visiškai įsigaliotų mūsų įmonėms kuo greičiau. Dar vienas paskutinis elementas dėl ratifikavimo proceso. Ratifikuojant, žinoma, buvo įvairių nuogastavimų ir abejonių, kai kurios valstybės narės nerimavo dėl labai konkrečių klausimų, tokių kaip viešosios paslaugos, investicijos. Žinoma, ir ES, ir Kanados vadovybė norėjo įsklaidyti tas abejonės, atsakyti visus klausimus, jeigu norime, kad CETA būtų plataus užmojo susitarimas, veiksmingas susitarimas, tas abejonės reikėjo įsklaidyti. Ir tai buvo padaryta taikant e, dvišalę priemonę, kuri buvo patvirtinta ES ir Kanados anksčiausių lygio e, susitikime. E, šią priemonė naudojamasi aiškinantis įvairius keblius klausimus, taigi ji labai vertinga. Tiek mano įžangos, dabar galiu atsakyti klausimus. Ačiū. Labai ačiū, pradėsime nuo pranešėjo ponas Tais, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė, ponės ir ponai. Labai dėkoju už pristatymą. Dėkuoju, pane Baškar, taip jūs sakėte, kad tai yra pats progresyviausias sutarimas, kokį Europos Sąjunga sudariusi, taip pat kalbėjote apie tai, kad ten yra minimi tvarumo aspektai. Na, tai visą tai gerai, tačiau turime galvoje apie tarpinę priekybą, tai nepamirškim, pažiūrėjau, kodeks alimentarius klausimo. Ir, pažiūrėjau, kalbant apie pesticidus, matome, kad diskusijos dėl kodeks alimentarius, tai matome, kad standartai numatyti daug žemesni negu tie, prie kokių mes esame pratę kaip pavyzdžiui tie, dėl kurių buvo nutarta 20 metais ar, ar vėliau. Čia turiu galvo peribinės reikšmės. Na, be abejo, ne, neneigiu to, kad Kanada ir ES bendrai sutarė dėl to, kaip turi būti užtikrinama maisto sauga, sveikatos klausimai, kaip turi būti organizuojama. Tačiau, priešingai negu sako kartais komisija, CETA, net prieš pasirašant, prieš įsigaliojant, jau iš karto paveikė teisėkurą. Trys pavyzdžiai. Pavyzdžiui, GMO. Diskusija dėl GMO. Kanada ir tokia šalis, kuri labai palaiko tokias technologijas ir palaiko ir gamina daug GMO e, vaisių, taip pat pašarų ir vis tai nori eksportuoti. Ir komisija priešingai negu norėjo piliečiai ir parlamento dauguma, priešingai negu norėjo valstybės narės, daug valstybių narių, komisija patirdama spaudimą dėl tokio prekybos barjero, norėdama taip pat pasiekti sutarimą taip pat ir su JAV, paidėjo tą linkme, kad būtų patvirtinti leidimai importuoti maistą ir pašarus, kurie turi GMO. Taip pat leisti gaminti, atrauginti GMO maistą Europos Sąjungos teritorijoje. Ponas ponai, noriu priminti, kad priminti istoriją, kaip buvo su švaros kuro direktyva. Kai kilo klausimas dėl eksporto patvirtinimo, tai tuomet Kanada darė spaudimą, nes nori eksportuoti kūrą įvairius kūro tipus. Ir, pavyzdžiui, kalbant apie švarus kūro standartus, nusačius teisės aktus, komisija pasakė, kad negali daryti skirtumo tarp švarus nešvaraus kūro. Čia turiu galvoje įvairias dervas. Ir Vis tik Kanados naudai tuo atveju buvo padėta šimtas ir, na, buvo padėti pakeitimai. Būtent kalbant apie bituminingo smėlio klausimą, būtent čia buvo padėti pakeitimų. Toliau, kancerogenai. E, kancerogenai bei endokrinų sistemą ardančias medžiagos. Čia taip pat yra skirtumų tarp sąjungos ir Kanados. Kanada nori remtis riziką paremtų požiūrių, bet mes ne. Tad kalbant apie endokrininę sistemą ardančias medžiagas, apie ką beje daugiau kalbėsime rytoj, yra yra pasiūlymas, kaip numatyti kriterijus ir tas pasiūlymas naudingas ir Kanadai. Atrodo, kad komisija tokiu aplinkiniu būdu perrašo teisės aktus. Ir panašu, kad mūsų teisės tarnyba prie to prisideda, tad, pane Baškar, štai yra trys, keli, trys pavyzdžiai apie tai, kaip paveikta mūsų teisėja, kur buvo, paveikti mūsų standartai ir dar netgi prieš pasirašant setą. Tai klausimas, kas bus, kai jau bus į, kai įsigalios setą. Cetos tikslas yra mažinti prekybos barjerus. Ir yra tam tikri barjerai, kuriuos reikia pašalinti pagal sustarimą, tačiau tie barjerai taip pat yra mūsų ir statymai, mūsų standartai. Kalbant apie maisto saugą, pavyzdžiui, matome, kad e, labai dažnai šie standartai gerokai skiriasi nuo to, ko, ką, ką numato Kanada. Tai reiškia, kad reikės mums atskirti savo standartų, kad paskatume prekybą. Na, rimtas klausimas. CETA kišasi į teisėkuros rytį. Ir na, čia turėtų būti savarankiškom pagrindu, tai ir savarankiškom pagrindu turėtų būti daroma. Tad teoriškai jie negalėtų mūsų priversti pakeisti mūsų sistemą. Tačiau vis tik keliamas tikslas naikinti prekybos barjerus. Ir matome, kad štai yra formalus pasirašomas prekybos sutarimas dėl prekybos barjerų naikinimo ir visa tai pagreitins jau matomas tendencijas. Žinoma, yra pagerinimų, pavyzdžiui, investuotojų ir valstybės ginčių sistemos, naujas sprendimas tikrai yra pagerintas lyginant su to, kas buvo pasiūlyta anksčiau. Tačiau labai daugeliu atveju matome, kad užsienio investuotojams yra suteikiamos teisės, kurių neturi kiti. Tad CETA numato instrumentą, pagal kurį investuotojai gali pateikti apeliacijas dėl nepriklausomos valstybės primamų teisės aktų. Tai aišku, kad paveiks teisėkurą. Be to dar trys kurias klausimai. Kaip pranešėjas noriu užduoti tris klausimus. Nes manau, kad reikia užtikrinti, užsitikrinti, tai yra prieš balsuot dėl CETOS, kad e, tikrai išsaugosim savo prerogatyvas kaip teisėkuros institucija. Dažnai, kad 40 straipsnis sutarties Europos Sąjungos veikimo, ten rašoma, kad parlamentas visuomet bus visapuškai informuojamas dėl tarptautinių sustarimų dėrybų. Ir, pavyzdžiui, pasakyta, kad, tarkime, balandį taip pat buvo pas, pasiektas institucinis sustarimas tarp trijų institucijų dėl geresnio reglamentavimo. Buvo sudarytas sustarimas ir Ten buvo praktiškai vertinama, kaip užtikrinti taisyklės, kaip taip, taip parinkti taisyklės, kad parlamentas galėtų gyventi visą savo teisės tarptautinėse sutartyse. Tad jums, pane Baškai, klausimas. Ar tikrai mes galim būti ramus, kad garantijos bus išlaikytos iki balsavimo dėl CETA? Ar mes tikrai matysime, kad straipsnis 2.10 iš sutarties yra gyvendinamas ir mes iki galo informuojami dėl CETOS. Toliau. 20.3 straipsnis. Ten rašoma, kad bus parengtas bendras komitetas. Ir tuomet tas bendras komitetas gali priimti teisiškai pareigojančius sustarimus. Ir mes žinome, kad tokie sustarimai taptūnėje teisėje jie tampa pirmesni lyginant su ES e, teisės aktais. Tad kila klausimas komisijai. Ar komisija yra pasirengusi užtikrinti, kad e, tikrai bus kreipiamasi į tarybą ir parlamentą kaip, teis, kaip teisės kuriejus prieš keičiant bet kokius teisės aktus pagal bendrojo komiteto sprendimus. Nenorime, kad bendrasis komitetas taptų tarsi tokiu lauštuvu, kuriuo būtų galima keisti esamą teisės aktus kuomet mums jau būtų pateikiamas faktas jau atliktas Mes negalime nieko padaryti. Toliau trečias klausimas. 23 ceto straipsnis rašo, kad e, bendras komitetas gali keisti kai kuriuos priedus ir protokolus. Pavyzdžiui, kalbant apie investuotojų apsaugą, fitosanitarinės priežiūros priemonės ir taip toliau. Na, čia keli pavyzdžiai. Bet juk šie dalykai yra esminės svarbos. Esminės svarbos klausimai šiam komitetui. Tad kyla klausimas jums kaip komitetas užtikrins priežiūrą, kad parlamentas galėtų gauti visą informaciją apie tai, kas vyksta ir galėtų išreikšti nuomonę dėl to, koks pakeitimus daro komitetas dėl priedų ir protokolų, ypač turint galvoje apie tos atvejus, kai tai siejasi su mūsų teisėkūros darbu, ypač aplinkosaugos ir visos sveikatos srityje. Dėkui. Dėkoju, pradėsime dabar bendras diskusijas. Iš politinių frakcijų jau pradėsime, ponas Gambis iš APP. E Labai ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju taip pat ir komisijai. Tikrai verta padėkoti komisijai už tą patiktą informaciją. buvo pasakyta, kad CETA jau buvo patvirtinta vos tik prasidės daryboms prieš, prieš šešius metus. Dėrybos baigės prieš dviejus metus ir birželio mėnesį mes gavome jau teisėkuros paketą. Paketas svarstė Turinis prekybos komitetas. Ir Dabar matome, kad ir aplinkos komitetas gali išsakyti savo nuomonę. Yra sakoma, kad mm, pagal šį susitarimą bus tiesiog privatizuojami ištekliai. kad yra numatyta galimybė reglamentuoti dalykus, kurie yra susiję su visuomenės apsauga, aplinka. Kalba eina apie investuotojų apsaugą. Tuo pat metu apsaugant visuomenės interesą įvairiose teritorijose. Taip pat norima suteikti daugiau galimybių įmonėms. Tačiau 2.9 e, punkte yra kalbama apie tai, kad e, vanduo nėra nei produktas, nei paslauga. Ir niekas nepareigoja e, valstybių nenaudoti vandens komerciniais tikslais. Aš manau, kad mes galime ilgai diskutuoti apie vandens privatizavimą, bet tokios diskusijos nėra naudingos. Dabar tiesiog reikėtų atsakyti klausimą, ar mes galime pritarti CETA sustarimui, ar ne. Mano frakcija vertina visą situaciją štai kaip, kad visų pirma, reikalingas e, kuo didesnis aiškumas dėl pačio asetą susitarimo. Jau ne vieną kartą buvo organizuotos diskusijos. Ir e, visų tų diskusijų metu mano frakcija visada sakė, kad pasisako už CETA e, susitarimą. Ačiū dabar žodžiuose poniai daly. Dėkoju komisijos atstovai už atvykimą ir už tai, kad ketina atsakyti į mūsų klausimus, nes E, dėl CETA yra įvairių nuomonių ir um, teigiančių, kad šis e, sutarimas yra geras, kiti teigia priešininkai. E, labai svarbu skaidrumas kalbant ne tik apie šį susitarimą, bet ir apie bet kokį susitarimą, kurį sudaro ES. Prekybos susitarimas turi gerbti žmogaus teisės, taip pat mm, nekelti ir e, problemų aplinkai. Aš norėčiau užduoti keletą klausimų e, komisijai e, iš srities, E, už kurią esame mes atsakingi šiame konite. Visų pirma, norėčiau užduoti klausimą, e, kiek vertingos yra aplinkosaugos nuostatos CETA e, susitarime. Kai kalbame apie CETA susitarimą, ten tiesiog yra sakoma, kad šalis turi tiesiog išsaugoti dabartinį apsaugos lygmenį. Taigi, jeigu CETA susitarimas bus pavyzdžių kitiems, kodėl mes tiesiog nenumatome didesnių įsipareigojimų aplinkosaugos rytyje, tad komisija galėtų, pavyzdžiui, pasisakyti šiuo klausimu. Tarkim, Kanada eksportuoja labai daug naftos ir e, naftos gavyba gali taip pat turėti e, didelę aplinkosauginę e, žalą. Tad norėčiau sužinoti, ar CETA skatins naftos gavyba importą iš e, šalių, sakykime, e, kurios labiau tausoja aplinką ir kokie apsaugos mechanizmai yra numatyti. Kitas dalykas yra e, ginčių sprendimo mechanizmas. E, E, pagal CETA susitarimą atrodytų, kad šalims nėra numatytas e, vienas e, ginčių sprendimų sprendimas. Tad norėčiau sužinoti, kaip komisija ketina užtikrinti, kad aplinkos saugos įsipareigojimų bus laikomasi ir kaip, sakykime, nesilaikymo dalykai bus sprendžiami per ginčių sprendimą sprendimo mechanizmą. Toliau kitas dalykas yra maistas ir maisto sauga. E, Dan, e, Kanados ir ES požiūris į e, maisto produktus labai skiriasi, ypač tai pasakytina apie genetiškai modifikuotus organizmus, mėsos atsiekimą, taip pat klonuotus organizmus ir išvelgiame, kad tai gali kelti uh, pavojų. Kitaip tariant, nustatant ir įgyvendinant ekvivalentiškumo principą, tad norėtumėm sužinoti iš komisijos, kaip apsaugos principas ir kaip dabartiniai žemės ūkio principai būtų įgyvendinti pagal CETA susitarimą. Taip pat dar norėčiau sužinoti daugiau apie tas priemonės, kurios yra įtrauktos į e CETA sutarimą, e, fitosanitarijos ir sanitarijos priemonės. E, norėčiau sužinoti, jeigu bus keičiamos SPS sąlygų sąlygos prieduose, kaip komisija ketina informuoti apie tai Europos parlamentą. Dėkuoju dabar žodis poniai Girlink, ECR frakcijos vardu. Dėkuoju, pirmininkė. Aš daug nekalbėsiu, kadangi mes galėtumėm daug diskutuoti apie daugą, kaip ir minėjo pranešėjas. Ir žiūriu dabar į dokumentą, kurį jis išplatino pereitą savaitę. E, ten yra įvardintos tos pagrindinės mintis, kurias jis šiandien ir sakė. Tačiau mm, nežinau, ar visa tai yra mm, aktualu nes rytoj reikės e, e, apsispręsti, e, kaip mes rinksime nuomonę ir apskritai, ar bus pritarta CETA susitarimui. Mano frakcija pritarė CETA susitarimui. Mes pritarėme tam, kad jį investuota daug darbo. Taip pat Manome, kad daromos pastangos sumažinti šio e, susitarimo veiksmingumą, efektyvumą. Na ir jeigu mes nesugebėsime susitarti dėl CETOS, tai mūsų reputacija, Europos parlamento, Europos Sąjungos e, reputacija e, bus pažeista nes jau dabar viskas e, trunka per ilgai. E, nereikėtų pamiršti ir Brexit referendumo. Ir dabar tikrai ES sunku pasirašyti sustarimus su partneriais, kurių vertybės tokios pat kaip mūsų. Man atrodo, kad e, tokį aprašą geriausiai atitinka Kanada. Tačiau nepaisant to, kyla labai daug problemų. Pavyzdžiui, genetiškai modifikuoti organizmai. Žinia, kad daugelis žmonių tokie organizmai nepatinka, bet man atrodo, kad jie nekelia jokių pavojų. E, ir daug narių daro tiesiog, e, kūrė tokią isteriką isterinę atmosferą e, susijusias su genetiškai modifikuotais organizmais. Ir jeigu mes nebūsime pasirengę keistis, keisti savo teisės aktų, mes tikrai negalėsime pasirašyti jokių e, prekybos e, susitarimų. Ačiū dabar žodis poniai Jetenmak iš ALDE frakcijos. Dėkuoju, pirmininkė, kalbėsiu savo gimtają kalbą. Norėčiau pasveikinti komisijos atstovę. Ačiū Jums už pateiktą prezentaciją. Aš nesu E, tarptautinės priekybos komiteto narė. Tad norėčiau gauti daugiau informacijos apie tai, kaip, e, kodėl jūs manote, kad tai yra pats geriausias e, sudėrėtas priekybos susitarimas. Sakote, kad tai yra geras susitarimas verslui, verslininkams, tačiau norėčiau sužinoti praktiškai, kuo šis sustarimas yra geras. Jeigu mes pažvelgsime į maisto saugą, aplinkosaugą arba darbuotojų teisės. Taigi konkrečiai norėčiau išgirsti konkrečių pavyzdžių, kuo šis e, sustarimas yra geras. Nes paprastiems žmonėms reikės išaiškinti, kaip šis sustarimas pagerins darbuotojų teisės, kaip jis pagerins maisto saugą. ir kaip e, pagerės e, aplinkosauga. Dar vienas papildomas klausimas. Jūs paminėjote, kad šiuo e, susitarimu bus apsaugoti patys pažeidžiamiausi žemės ūkio produktai. Apie kokius produktus eina kalba? Toliau trečias klausimas yra susijęs su investicijų apsauga. Suprantu, kad investicijas reikia apsaugoti. Tačiau kaip bus apsaugota aplinka, kaip bus apsaugoti darbuotojai? ir kaip bus apsaugota visuomenės sveikata. Tad e, taip pat norėčiau paklausti jūsų apie tą naują e, investicijų teismų sistemą. Ar jie į susitarimą buvo įtraukti ES iniciatyva ar Kanados iniciatyva? Taigi norėčiau tiesiog sužinoti, kas ėmėsi iniciatyvos įrašyti e, investicijų teismus e, į susitarimą ir kodėl apskritai jie yra reikalingi. Nes e, kaip aš viską suprantu, visos valstybės narės turi laikytis teisės viršenybės. Taip pat tą patį turi daryti ir Kanada. Taigi, kodėl reikia sukurti tokio pobūdžio sistemą, kuri iš esmės sumažintų tiek ES, tiek valstybių narių e, suverenumą. Galiausiai. Jeigu įmonė nesilaikys e, saugos standartų, standartų susijusių su darbuotojų teisėmis, Ar tokius dalykus nagrinės ICS ar nacionaliniai teismai? Tos klausimas man yra labai aktuolus ir norėčiau sulaukti į tokius klausimus konkrečių atsakymų. Jeigu laiko nepakanka, pagidaučiau, kad į juos būtų atsakyta raštu. Pona, ponė Minior, GUE frakcijos vardu. Dėkoju pirmininkė dalyvavau INTA komitete, kur esu šešėlinė pranešėja šio klausimo. Ir INTA atidėjo šio klausimo nagrinėjimą savaitai, nes norėjo susisiekti su teisės tarnyba ir norėjo sužinoti, kokia, e, koks, kokios bus e, tos, tos bendros aiškinamosios priemonės e, pasiekmes. Kol kas nuomonė dar nėra parengta, tačiau į nuomonę, į pranešimą dėl CETA, praneši, e, CETA sustarimo rengimą dabar įtraukti ir ENVI, ir EMPL, ir TRAN komitetai. Labai gaila, kad mažai girdimas yra paprastų žmonių e, balsas jau žinia, kad 450 įvairių organizacijų reikalauja, kad CETA susitarimas būtų atmestas. Tai yra daug. Ir man atrodo, kad tai atspindi žmonių nuomonę. Jie pyksta, kad e, sprendimai, e, kurie įtakoja jų gyvenimus, yra primami su jais nepasikonsultavus. Pone Girlink anksčiau yra sakę, sakiusi, kad ES nesugeba susitarti. Tad gal Europos parlamentas galėtų atlikti savo darbą. Mes turime kontroliuoti vykdomąją valdžią ir turime žinoti, e, kokį poveikį turės labai svarbus susitarimai. O padarinių poveikių tikrai bus nemažai. Panas Tajas kalbėjo apie bendrą komitetą ir kokį poveikį jis e, turės. Taip pat buvo paminėtas ir arbitražas. Atrodytų, kad e, labai daug e, pastangų dedama, kad būtų, sakykime, pakeisti uh, E, sprendimai priimti aplinkosaugos rytyje. Pone Jetamakė apie tai kalbėjo. E, kodėl mes negalėtumėm pasinaudoti jau dabar esamomis sistemomis valstybėse narėse, kodėl, sakykime, reikia kurti papildomas struktūras. Maisto sauga, e, hormonai, glifosatai, genetiškai modifikuoti organizmai tikrai kelia klausimų. Ir tai yra sritis, kur tikrai daugiau reikėtų atlikti tyrimų nes visą tai gali turėti poveikį visuomenės veikatai. CETA susitarimas taip pat apriepia ir paslaugas, sakykime, paslaugas ir medicinos rytyje, odontologų teikiamas paslaugas, paramedikų paslaugas. Tai yra tos sritis, už kurias atsakingas šis komitetas. Taigi mes turime užtikrinti, kad suprantame visą situaciją. Prekybos sutarties yra geras dalykas. E, jeigu norite užtikrinti e, priekybą, ją skatinti, didinti jų mastos, tai yra geras dalykas. Tačiau nebūtinai visą tai gali būti naudinga aplinkai. Be to, man atrodo, kad labai svarbus dalykas yra užtikrinti vienodas sąlygas visiems. O mes atrodo, vietoj to, kad užtikrintumėm, stengtumėm suvienodinti standartus, tiesiog mažiname pas mus esančius standartus. Dėl gamintojų, tai man atrodo, kad CETA susitarimas turės tikrai didelį poveikį jiems. Dėl pranešimo, tai aš esu juo patenkinta. Ačiū. Dabar ponia Gudin. Dėkuoju, pirminkė. Dabar turime puikią progą pademonstruoti, koks naudingas arba nenaudingas gali būti šis parlamentas. Akivaizdu, kad jungtinis komitetas turės visus įgaliojimus iš esmės keisti priedus, net nesikonsultuodamas su parlamentu. Ir priedai yra labai svarbus, nes ten yra nustatomi pesticidų kiekiai vaisiuose, e, kitos e, medžiagos maisto produktuose. Mes, kaip išrinkti atstovai, neturime leisti, kad tokie sprendimai būtų priimami neskaidriai. Žinoma, galima priimti deleguotusius teisės aktus, užtikrinant tinkamą kontrolę, bet e, čia dabar turėtume kovoti už teisę, kad e, nuomonė būtų pristatoma interkomitete, galbūt ir kitur, e, pavyzdžiui, kai buvo daroma transatlantinio susitarimo atveju. Kalbant apie fitosanitarinius klausimus ir su jais susijusias sąlygas, Buvo pasakyta, kad piliečiai patys žino, ko nori. Ar tai tinkamas pagrindimas nesikonsultuoti su Europos parlamento nariais? Ačiū dabar, ponas Lyze. Ačiū pirminkė. Trumpai norėčiau procedūrinių klausimų pasisakyti. Laiko neturime daug kad pateiktume savo nuomonę ir tai faktiškai mūsų pačių kaltė. Kitiems komitetams pavyko dirbti sparčiau nei mums. Apskritai kalbant, man susidaro įspūdis, kad įvykusios diskusijos, pavyzdžiui, mano rinkiminėje apylinkėje, rodo, kad um, visuomenė masto apie šį susitarimą, juo domisi ir nesuprantama, kodėl nedidelė ES dalis regioninis Valonijos parlamentas galėtų iškirsti kelią visai procedūrai. Tai būtent ta priežastis, dėl kurios e, ir buvo sustabdytas visas procesas, bet tai netitinka to, kas išdėstyta susitarime. Pavyzdžiui, dėl Kanados e, mėsos yra nurodyta, kad e, tam tikra mėsa nebus importuojama Europos Sąjunga. Galbūt yra tokių um, kas galvoja, kad ten ne viskas yra tinkamai nustatyta, bet vis tiek turime pagalvoti apie tai, ką darysime be CETA susitarimo, kas bus, jeigu jį atmesime. Ir ši diskusija vis dar vyksta. Vokietijos uh, sodsdemai uh, jų atstovai e, sako, kad CETA geras sustarimas, TTIP sustarimas blogas. Na, nežinau. TTIP sustarimas kol kas išaldytas, bet dėl CETA sakoma, kad tai geras susitarimas. Ir mes apie tai kalbėjome su Kanados ambasadoriumi. kanadiečiai tikrai nemažai nusileido, e, norėjo pasiekti kompromisus e, su mumis ne taip, kaip Junktinės Amerikos valstijos. Taigi tai geras pavyzdys, kad mes iš tiesų galime žvelgti į ateitį. E, Kanada nenori būti pernelik priklausoma nuo JAV. Ir žvelgia toliau ne tik į artimiausius kaimynus. Mes turime to nepamiršti, turime tai pripažinti. Mm, Kanada tikrai negavo savo, ne viskas yra taip, kaip ji nori. E, buvo pasiektas e, neblogas kompromisas, e, mes ilgai dėrėjomės su Kanada. Mm, Kanados vyriausybė savo ruoštų dėrėjus ir manau, kad mes turėtume remti tokius susitarimus. Mes tiesiog negalime sauliaisti, ignoruoti galimybių, kurios gali mums būti naudingos. Manau, kad e, galėsime įveikti visas kylančias problemas susijusias su vartotojų teisų apsauga ir kitais dalykais, nes man atrodo, kad dėl jų e, šiame sustarime viskas tvarkoje. Kalbant apie paramą iš kraštutinių dešiniųjų, kraštutinių kairiųjų, ko gero žaliai turėtų būti patenkinti susiklošiusią padėtimi. Reikia apie tai pagalvoti, pagalvoti apie tai, kokia yra tikroji europiečių nuomonė susijusi su šiuo sustarimu. Ačiū. Dabar ponia Forenca. Grazie Presidente e grazie alla Commissione per la sua relazione, nonostante eh, mi permetto di dire che... Eh... Ačiū labai, pirminkė. Manau, kad CETA yra geriausias sustarimas, kurį mums pavyko sudaryti. Jis aiškiai išdėstytas, išsamus. Džiaugiamės, kad šiame komitete galime aptarti e, CETA susitarimą. To tikrai pageidavome, norėjome, kad e, būtų galima parengti nuomonės projektą dėl CETA e, susitarimo, nes e, aplinkosaugos, e, visuomenės sveikatos apsaugos klausimai mus labai domina. Dėl CETA susitarimo mes apgailestaujame, kad Europos parlamentas turi dabar labai skubos tvarka nagrinėti CETOS susitarimą. Ir dėl tos priežasties kyla pavojus, kad nebus išdiskutuotos iš esmės rizikos susijusios su CETA susitarimu. Todėl labai apgailestauju, kad na, buvo atmestas mūsų pasiūlymas kreiptis į Europos teisingumo teismą dėl CETA sutarties. Taip pat dar norėčiau e, pasiaiškinti dėl štai e, kokio dalyko su komisija. Mes e, puikiai žinome, kad CETA susitarimas e, yra naujos kartos prekybos susitarimas. Jis yra susijęs su muitų mažinimu ir ne prekybinių barjerų eliminavimu prekybos srityje. Tačiau turiu menį, e, kad tokie barjerai dažniausiai yra susiję su aplinkosauga ir su visuomenės sveikata. Tad dabar norėčiau sužinoti štai kokį dalyką. E, Tarptautinių lygmenių reikėtų e, derinti požiūrį energetikos rytyje, tačiau CETA sutartis tikrai ne nėra skirtas atremti svarbiausius e, šio amžiaus iššūkius. Pavyzdžiui, e, per mažai dėmesio skiriama CO2 mažinimui ar e, Paryžiaus sutarties įgyvendinimui. Tik tai 24 punkte yra kalbama apie aplinkosauginius dalykus. 22 ir 24 dalyje E, kalbama apie aplinkosaugą, tačiau nuostatos ten nėra privalomojo pobūdžio. E, tuo tarpu yra sakoma, kad e, reikia apsaugoti investicijas, tačiau nėra numatytos investicijos, jeigu, pavyzdžiui, būtų pažeistos aplinkosaugos taisyklės. Taigi aš norėčiau sužinoti, kaip ECETA galėtų teigiamai prisidėti prie klimato kaitos kovos nes tai yra esmė mūsų aplinkosaugos politikos. Dėl energetikos norėčiau sužinoti štai kokį dalyką. Ar aceta susitarime e, yra įtraukti e, tokie dalykai kaip nafta, e, dujos, kaip prekes? Ir ar joms būtų galima numatyti sumažintus muitų tarifus arba jų visai netaikyti. Toliau Po to, kai baigėsi dėrybos dėl CETA sutarties, ES e, nusprendė, kad e, e, kana, iš Kanados importuotos bituminės durpės ne, nebus įtrauktos į tam tikrų direktyvų taikymo sritį. Pabaigai norėčiau užduoti klausimą, kuris yra susijęs su genetiškai modifikuotais organizmais ir ženklinimu. Kanadoje, Kanadoje šiuo metu nereikia nurodyti, e, kad produktuose yra genetiškai modifikuotų organizmų. Tuo tarpu ES yra numatytas reikalavimas, kad jeigu E, genetiškai modifikuotų organizmų kiekis yra didesnis nei 0,09 procentai, turi būti nurodyta, kad jų produkte yra. E, tačiau e, pagal CETA susitarimą atrodo, kad daromas spaudimas ES E, dėl genetiškai e, modifikuotų organizmų. Norima tiesiog sumažinti čia taikomus e, standartus, neva vadovaujamasi moksliniais įrodymais, tačiau tokiu būdu bus pasiek, paneigta ta pažanga, kurią mes pasiekėme ES galvojant apie maisto ir žmonių sveikatos apsaugą. E, tikiuosi, kad šis komitetas parengs e, nuomonę, kurioje bus įtraukti visi mums kylantis klausimai. Miskrostete. Ačiū dabar, ponia Krostete. Ačiū, aš trumpai pasisakysiu. tikrai šis sustarimas nėra toks baisus, kaip įsivaizduoja daugelis e, žmonių. Pavyko dėl daugelio dalykų e, sustarti gana sparčiai, pavyzdžiui, e, straipsnė 89 D skirsnėje kalbama apie atitinkamų saugumo, aplinkos apsaugos, socialinės apsaugos politikos tikslų įgyvendinimą. Uh, ir um, kartu valstybių suverenumas neliečiamas. Valstybės ir toliau gali suvereniai priimti sprendimus. Kita vertus, investuotojams suteikiamos galimybės susidirbti pelno. Be to, numatomas neblogas bendratarbiavimas sveikatos priežiūros produktų vertinimo, farmacijos gaminių vertinimo srityje bus vykdomos bendratarpiavimo grindžiamos mokslinio tyrimų programos ir panašiai. Galbūt uh, E, galima būtų numatyti, kaip e, šis sustarimas paveiks e, atitinkamų šioje srityje veikiančių agentūrų darbą. Mm. Tai, kas išdėstyta straipsniuose 20.7.20.8, taip pat gali turėti poveikį kainoms ir panašiai būtų įdomu išgirsti nuomonę apie tai. Ačiū. Ponas Balco. Dėkuoju. Pirmiausia, norėčiau sureaguoti tai, ką jau šiandien girdėjau. Šiame komitete nuolat vyksta profesiniai arba ideologiniai debatai Ir ponas Lyzė pirmą kartą, ko gero, iškėlė na, tokį politinį klausimą, įgėlė žaliesiems. Mm, aš galėčiau taip pat panašių pastabų įsakyti e, apie EPP, bet gal to nedarysiu. Tai taip susitarimas kol kas išaldytas. Kas bus, jeigu jis taip ir nebus patvirtintas ir gyvendintas? JAV naudosis CETA susitarimu per Amerikos bendrovių patronuojamasias įmonės Kanadoje, kad gautų tai per CETA susitarimą, ko negavo per TTIP susitarimą. Ir mūsų priekybos ryšiai su Kanada bus riboti. Manau, kad reikia dar analizuoti šį susitarimą, bet e, reikia teigiamai žiūrėti į sakytas pastabas. Reikia rinkti kuo daugiau informacijos ir mano paužiūris apskritai e, yra teigiamas. E, teigiamai žiūriu į mūsų valstybėse galiojančius vartotojų maisto saugos standartus noriu uh, įsaugoti mūsų suverenumą. Jeigu atstovaujama mus išrinkusiems rinkėjams, ne įmonės turi spręsti, kaip turėtų būti sprendžiami ginčių sprendimai. Svarbu, kad e, nebūtų užbėgama už akių valstybių e, suverenumui. Uh, galėčiau priminti EBPO kontekste pasiektą sutarimą e, dėl daugia šalių investuotojų apsaugos mechanizmo e, kuris taip ir neįsigaliojo daugia šalių pagrindų. Taigi, kažin, ar dabar pavyktų tai padaryti dvi šalių pagrindų. Ačiū. Mm, dėkuoju dabar, pane Konečina. Ačiū pirminkė. Norėjau iškelti daug kritinių klausimų, bet jie jau buvo paminėti, pavyzdžiui, dėl aplinkos apsaugos, dėl nepakankamo aiškumo susijusio su aplinkos saugos klausimais. Ne viskas aišku dėl arbitražo, dėl viešojo pirkimo klausimų. Visa tai turėtų turėti didelį poveikį vyriausybių galimybėms apsaugoti aplinką, paremti ekologiškus viešuosius pirkimus, kad būtų pasiekti tam tikrai aplinkosaugos tikslai. Man susidaro įspūdis, kad šis susitarimas toks, dėl kokio susidaryta komisijoje, mm, tam tikrą prasme prieštarauja tam, ko mes e, ilgiausius metus siekiame čia. Manau, kad e, numatant e, tokias reglamentavimo galimybės, nu, mums e, ilgainiui tai nebus naudinga. Yra tvaraus e, vystimosi skyrius, bet tai tik žodžiai. Atrodo, kad viso to nebus įmanoma įgyvendinti. Stebina tai, kad ceta vanduo yra minimas kaip parduotina prekė ir kaip paslauga, kaip bet kokia kita paslauga, bet vanduo yra pagrindinė teisė ir galimybė naudotis švariu tyrų vandeniu yra esminė pagrindinė teisė ir mums tai yra labai svarbu. Aš net negaliu, negaliu įsivaizduoti, kodėl net daramės dėl tokių dalykų. Žinoma, ekonominių požiūrių tai gali būti labai pelninga, bet iš ekonominės analizės matyti, kad šiame susitarime ne viskas siejasi su ekonomika. Faktiškai kalbame apie visišką liberalizavimą. Manau, kad tai gana akivaizdu kalbant apie aplinkos apsaugą, maisto saugą. Šių dalykų iš vis neturėtume liesti, taigi mums visą tai, kas čia išdėstyta, nepriimtina. Ačiū labai. Pirminkė, jau daug kas buvo pasakyta. Aš galiu pasakyti, kad remiu CETA susitarimą, bet, je, nes jeigu mes šio susitarimo negalėsime sudaryti, kokį galėsime apskritai. Dėl kai kurių straipsnių galbūt dar galima būtų kai ką nuveikti, kai ką pakeisti. Ehm, iš Niderlandų turiu tokį kritišką laišką, kuriame sakoma, kad šis susitarimas e, susijęs tik tai su e, tarifiniais barjerais, o ne priekybos barjerais. Ateityje susitarimuose su Kanada turi būti numatomas tarpusavio standartų pripažinimas. Svarbu, kad uh, E, rinkoje nebūtų priimtini e, mažesni standartai, nes e, dėl to, be kita ko, Niderlandų ūkininkams būtų sudarytos nevienodos sąlygos. Taigi reikia mm, pagalvoti, jeigu bus sektorių, kurio, kurie atsidurs nepalankioje padėtyje, reikia pagalvoti, kaip viską subalansuoti. Komisija e, regis e, garantuoja vienodas sąlygas. Aš noriu, kad komisija man atsakytų į tą klausimą. Jeigu komisija patvirtins, kad e, garantuoja vienodas sąlygas mane patenkins um, tas atsakymas. Yra nemažai ūkininkų, kuriems um, uh, labai nepalanki visa ta ES biurokratija. Taigi, ko gero, atsisakydami kai kurių kliūčių, kai kurių dalykų, tik laimėsime. Ačiū. Dar suteiksiu žodį komisijai, kad ji galėtų atsakyti daugelį pateiktų klausimų. Aš uh, tik noriu priminti uh, visiems, kad vertėjai su mumis liks nelgiau nei 10 minučių ir po to turėsime tęsti angliškai. Komisija, prašom. Uh, labai ačiū. Klausimų užduota labai daug. Pabandysiu juos sugrupuoti ir atsakyti. Gal pradėsiu nuo klausimų grupės dėl tų nugastavimų, kurie buvo užsakyti dėl bendro komiteto įgaliojimų, dėl to, ką jis gali ir negali padaryti. Manau, čia svarbiausia pirmiausia įsiaiškinti, kad bendrasis komitetas nėra koks nors išorinis komitetas, jį sudaro sutartie šalis, tai yra ES ir Kanada. Ir jis gali priimti tik tuos sprendimus, dėl kurių tiks abi šalis. ir kad ES priimtų sprendimą bendravime komitete, tai ji tai galės padaryti tik tais tada, jeigu bus priimtas atitinkamas tarybos sprendimas ir, žinoma, tam bus taikomi visi teisėjai, kuros pusės reikalavimai. Bendrasis komitetas negali keisti CETA teksto, bet gali pakeisti kai kuriuos priedus, kai kurie minėjote tos priedus ir bet kokie CETOS pakeitimo pakeitimai turi būti atlikami per įprastą procedūrą, kur dalyvaus ir taryba, ir, ir parlamentas. Taip, bet tas komitetas gali keisti kai kuriuos e, priedus, kuris siejasi su finansiniais reikalais, tačiau na, normalu yra, kad pagal prekiaus sutarimą būtų galima spręsti dėl, ekvivalent, dėl, dėl ekvivalentiškumo pripažinimo, tačiau bet kokie ekvivalentiškumo pripažinimai turi būti atliekami pagal ES procedūras jas atžvilgiant ir negali būti jokių nukrypimų nuo tų procedūrų ar jų apėjimų. Tai taip pat reiškia, kad reikės laikytis ir atsargumo principo bei kitų taisyklių, kurios jės su tuo, ką kita nariai minėjo. Daug darių kalbėjo apie tai. Apie pesticido lygius ir kitus dalykus. Viso to negalės keisti bendrasis komitetas, tas komitetas, nes pesticidų lygiai ir kiti dalykai yra nustatomi ES uostuose, tad e, nebus galima atskirą šalį padaryti čia išimties. Tai svarbu paminėti. Toliau. Sprendimai dėl ekvalentiškumo gali būti priimami tik po visapusiškos analizės. Ar tikrai tam tikros fitosanitarinės priemonės tam tikram gaminiui yra ekvivalentiškos? Ir ar numato tokią pat apsaugą kaip mūsų priemonės? Ir tik po to, kai tai padaroma, galima priimti sprendimą pagal tai, kaip numatytos yra mūsų vidaus procedūros. Ir sprendimas remiasi komisijos sprendimu, kurį vertina atitinkamas komitetas ir tik po to jau bendrasis komitetas gali priimti atitinkamą sprendimą. Taigi, čia aš kalbu vieną per Europos Sąjungos procedūras, tačiau Kanada taip pat turi savų procedūrų ir pasakytina, kad cetoje nėra nieko, kas leistų keisti gaminių standartus, maisto saugos standartus, ar čia kalbėtų apie GMO, ar apie hormonų saugimo e, skatinimo priemonės, na, visą tai Kanada, visų šių reklamų turės Kanada laikytis. kai kalbama apie muitų naikinimą ar kvotų nustatymą Kanadai pagal CETA. Tai beje ir kai kalbam apie Kanados gaminius, kurie per kvotas mums bus pateikiami, vis tiek visiems tiems gaminiams reikės laikytis visų maisto saugos ir saugumo reikalavimų, kurie numatyti Europos Sąjungoje. Taigi nebus galimybių tai apeiti. Tai numatoma ir sutartyje, tačiau stebėtina, kad tai taip pat įtraukta yra ir bendrai interpretavimo instrumentą. Tas instrumentas turi, yra teisiškai privalomas ir jis yra įpareigojantis pagal vienas konvenciją, statyti dėl sutartinių sutarčių. Ir toks instrumentas vėlgi labai aiškiai parodo bei įtraukia nuorodas į CETA tekstą kiekvienam punktui dėl maisto saugos klausimų. Vėlgi matysime nuorodas į, į tekstą. Toliau atsargumo principas. Jis jo laikomas pagal ES sutartis, jis yra įtrauktas sutartis ir CETA, CETA negalėtų nieko pakeisti. Jeigu sutartis ir nepaminė atsargumo e, principo, tai vis tiek taikinė yra vidaus teisės aktai. Tačiau nieko nebus naujo, tas pats yra apie GMO. Toliau aplinkos apsauga. Kokie bus nusiti įsipareigojimai pagal aplinkosaugos bei darbo saugos reikalavimų skyrius ir kitus. Tai pasakė, kad įsipareigojimai yra, nusityti įpareigojimai yra griežti ir, ir galima patakti atsakomybę šalis už jų nesilaikymą. Pirmą kartą Kanada į tokį nustarimą įtraukė atskirai įsipareigojimą dėl Tarptautinės darbo organizacijos konvencijų. Tai Kanada yra didžiulis žingsnis pirmin, nes darybų pradžioje Kanada nebuvo ratifikavusi keturių iš aštuonių Tarptautinės darbo organizacijos konvencijų, o toliau darybų metu trys konvencijos dar buvo ratifikuotos ir liko tik viena konvencija, kuri buvo neratifikuota dėl kolektyvinių starčių ir Trudo vyriausybė jau ėmėsi ratifikavimo proceso. Tad matome, kad prikybos sutarimai tikrai gali atnešti pozityvių pokyčių. Pavyzdžiui, kalbant apie Tarptautinės darbo organizacijos konvencijų gyvendinimą. Taip pat pasakytina, kad siekiama bus užtikrinti ir kitų aplikosaugos starčių ratifikavimą. Visą tai nėra paminėta sutartyje, tačiau dėl to buvo sudarėta, sudarėta anksčiau, baigiant dar darybas ir pasirašant Paryžiaus klimato kaitos sustarimą. Tačiau matome, kad šalis yra įsipareigosios pagal bendrą interpretavimo instrumentą, kuriame ES ir Kanada aiškiai yra nurodžiusios, kad tokie susitarimai